meine damen und herren sie können sich daran erinnern dass ich am. sechs juli gegen herrn jūs uh, puikiai prisimenate kaip birželio šeštą dieną kolegos kornikė atžvilgiu priėmėme uh, sprendimą dėl sankcijų minėtas kolega posėdžio metu pasiskundė dėl šios sankcijos biuras šį e, skundą nagrinėjo ir vienbalsiai patvirtino mano prieš tai priimtą sprendimą dėl nuobaudos kolegai. Kolega Korvinmikė tuo būdu dešimties dienų e, laikotarpio dienpinigių negaus ir penkias dienas negali dalyvauti parlamento veikloje. Jis negalės tuomet balsuoti ir plenarnėme posėdyje ir nuo šiandienos ši sankcija įsigalioja nuo rugsėjo 12-osios. Nacionalinės Italijos struktūros informavo dėl balsavimo. Liepos ketvirtą dieną Džanluka Bonano pakeičia kitas kolega. Sveikiname naująjį kolegą. Ir norėčiau priminti, kad sutinkamai su darbo tvarkos taisyklė.